metų dešinieji deputatai nuolatos galės remtis tokiu precedentu ateityje ir tai nėra geras dalykas. Dėkui. Dėkoju poniu Golniš. Norėčiau informuoti posėdžio dalyvius, kad vakarykščio posėdžio protokolas e, yra paskelbtas, jeigu pastabų nėra, galime manyti, kad jis yra patvirtintas. O dabar perėsime prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl pono Lainen pranešimo. Dėl gyvūnų ir šviežios mėsos importavimo. Vardinis balsavimas. Pradedame. Se cierra votación. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 533 kolegoms balsavus už. Pereiname prie kito pranešimo. Ar esate pasiruošę? Tada Pereinu prie ponios Matero pranešimo dėl Europos užsakymo prie globalizacijos padarinių fondų lėšų panaudojimo Lietuva, Lietuvos klausimo. Balsuojame vardiniu būdu. Reikia surinkti kvalifikuotąją balsų daugumą. Balsuojame. Se cierra votación. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 558 kolegoms balsavus už. Dar kartą ponios Matera, kitas jau pranešimas dėl, e, vėl dėl Lietuvos padėties e, baldų gamybos rytyje. Vėl balsuojame vardiniu būdu. Atsiprašau, drabu, dėl drabužių e, gamybos. Se cierra la votación. Baigiame balsuoti. 562 kolegos balsavo už, to būdu patvirtinta. Dabar pagal supaprastintąją procedūrą balsuosime dėl pono Gygold pranešimo. 2009 metų metinis pranešimas dėl euros zonos ir viešųjų finansų, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime ponios Bauls pranešimo dėl Europos centrinio banko vicepirmininko skirimo. Nagrinėsime sprendimo siūlymą, pakeitimų nebuvo pateikta. Balsuosime slaptai pagal 169 straipsnį. Pradedame balsuoti. Se cierra la votación. Baigiame balsuoti. Keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni kolegos balsavo už tuo būdu patvirtinta. Dabar pereiname prie ponios Ajalos pranešimo dėl pono Milan Martin skirimo, Milano Martino Cvyklų skirimo į audito rūmus. Pone Ajala, ar norėtumėt pasakyti regisi? Ne? Pone Ajala, nenoriu pasisakyti dėl to, kad greičiau galėtume perėti prie balsavimo. Taigi balsuojame ponios Ajala pranešimo dėl pono Milano Martino Cviklo skirimo į auditorumus. Balsuojame slaptai, pradedam balsuoti. Se cierra votación. Balsuoti baigiame. 400, 549 kolegos patvirtino šį pranešimą. Dabar balsuosime dėl audito rūmų narės Rasos Budergytės skirimo. Slaptas balsavimas. Pradedam balsuoti. Se cierra votación. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 545 kolegoms balsavus už. Dabar balsuosime dėl audito rūmų narės ponios Kersti Kaljulaid skirimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 561 kolegai balsavus už. Dabar balsuosime dėl auditorumo nario Igorio Liudboršo skirimo. Slaptas balsavimas, pradedam balsuoti. Se cierra la votación. Baigiame balsuoti. 557 kolegos balsavo už, tuo būdu patvirtinta. Balsuojame dėl audito rūmų nario Šabulsko Zakaso skirimo. Audito rūmų narių slaptas balsavimas, pradedam balsuoti. Se cierra la votación. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 348 kolegos balsavus už. Dabar balsuosime dėl auditų rūmų nario Ladislavo Balko skirimo. Slaptas balsavimas, balsuoti pradedam. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 556 kolegoms balsavus už. Dabar balsuosime dėl Luiso Galėjus skirimo auditorumų narių. Slaptas balsavimas. Pradedam. Balsuoti baigiame. 553 kolegos balsavo už, tuo būdu patvirtinta. E, pono Augustino Kubik skirimas auditorumų narių. Slaptas balsavimas, balsuojame. Se cierra votación. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 568 kolegoms balsavus už pono Jan Kinšt skirimas auditorumų narių. Slaptas balsavimas. Balsuojame. Se cierra la votación. Baigiam balsuoti. Patvirtinta 558 kolegoms balsavus už. Dabar balsuosime dėl Ojen Ošį paskirimo auditorumų narių slaptas balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 573 balsai už. Sveikiname. Sveikiname naujuosius audito rūmų narius ir linkime jiems visokiojo pasiekmės naujose postuose. O dabar balsuosime dėl pono Lamsdorfo pranešimo, dėl rekomendacijos tarybai, dėl Junktinių tautų generalinės asamblėjos 65-osios sesijos. Niekas neprieštaravo, taigi galime patvirtinti rekomendaciją. Ir dabar galime pereiti prie balsavimo dėl rezoliucijų, dėl antrojo Europos aukščiausio lygio susitikimo Romų klausimais. Šiuo atveju septynios frakcijos yra pateikusios pasiūlymus dėl rezoliucijų. Pone Lambert paprašė žodžio dėl pakeitimo žodžiu. Like to aš norėčiau pateikti pakeitimą, kuris taptų naująją septintąją A dalimi. Kaip suprantu, frakcijos pritarė tokiam pakeitimui ir galimybei pasirašyti rezoliuciją. Taigi mano pasiūlymas išplaukė iš septintosios dalies ir 7a dalis dar kartą pakviestų Europos komisiją parengti išsame Europos strategiją Romų įtraukčiai užtikrinti ir tai būtų priemonė kovai su socialinė atskirtimi ir Romų diskriminacija Europoje. Ačiū. Ačiū ponė Lambert. Ar uh, nariai prieštarauja tokiam žodiniam ponios Lambert pasiūlymu. Jei ne, galime balsuoti, prašom, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinti. Pone Enst, jūs siūlote pakeitimą pirmajam pakeitimui, prašom žodis jums. Ačiū. Esame pateikę du pakeitimus norėtumėm išbraukti tarybos paminėjimą. Dabar čia kalbame apie tai, kad valstybės narės kviečiamos atsisakyti privartinio išsiuntimo iš šalies, užsijimti įdarbinimo ir kitomis galimybėmis, kai asmenys yra gražinami. Manyčiau, kad tai reikia keisti. Ačiū. Ar kas nors prieštarauja tokiam pakeitimų žodžiu? Bueno, Turbūt daugiau nei 40 asmenų, asmenų prieštarauja, taigi nebalsuosime dėl šio pakeitimo, balsuokime dėl pirmo pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmestas. Ponas Svoboda yra pateikęs pakeitimą žodžiu 18 daliai. Žodis ponui Svobodai. Ačiū pirmininkė. Mes atmetėme ankstesnę formuluotę, nes ją vertiname kaip per daug griežtą, kai kuriuose valstybėse esama problemų, kai Romų e, bendruomenės asmenys gražinami, bet jiems nesudaromos sąlygos gyventi taikiai ir saugiai, turint reikiamas sąlygas gyvenimui. Taigi siūlytume tekstą formuluoti atsargiau, nes kai kuriuose valstybėse e, vizų režimo supaprastinimu yra piknaudžiaujama. Piknaudžiauja prieglapščio praštai. Mūsų tekstas būtų toks. Yeah, Kai jiems kyla izolacijos grėsmė, kai nėra suteikiama socialinė apsauga, kolegos mano, kad tokia švelnesnė formuluotė galėtų būti priimtina. Ačiū. Ar kas nors prieštarauja ponos Vobodos pakeitimui, nebalsuokime už, prieš, susilaikę, patvirtinta. O dabar galime balsuoti dėl viso pasiūlymo dėl rezoliucijų. Prašom balsuokime. Vardinis balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta balsavus 572 teigiamai. O dabar Balsuokime dėl pasiūlymo, dėl rezoliucijos, kurį pateikė e, pilietinių teisų komitetas dėl e, jūrų sienos apsaugos pagal 151 straipsnį. Ponas Kašman paprašė žodžio, prašom 3 minutės. Ačiū pirmininkė, aš Tiesiog norėjau Jūs informuoti, kad buvau pirminis pranešėjas dėl sprendimo dėl Frontex ir siūlyčiau šias priemonės patvirtinti, nes mums reikia išimtinių intervencinių ir gelbėjimo jūroje priemonių, ypač kalbant apie viduržėmio jūros rytinę dalį, pietinę dalį. Komitetas manęs neparėmė, Tačiau e, dabar siūlyčiau rezoliuciją atmesti. Čia reikia absoliučios balsų daugumos 369 e, balsų, tačiau siūlyčiau parlamentui atmesti šią rezoliuciją. Ačiū. Ačiū ponė Kašman. Komisarė Valstrom, prašom. Ačiū pirmininkė, garbėjai nariai. E, jums yra pateikiamas pasiūlymas papildantis Šengeno sienų kodeksą. Jame kalbama apie išorės sienų stebėjimą ir operacijas jūroje. Tai yra reikšmingas sprendimas padėsantis Frontexui ir valstybėms narėms valdyti išorės jūrų sienas dar efektyviau. Kaip žinote, e, labai greitai padidėjęs prie mūsų sienų atplaukiančių laivų skaičius, taip visada būna šiuo metu ir šiame pasiūlyme yra labai aiškus principai, paaiškinimai taikomi jūrų e, sienų stebėjimui e, pavyzdžiui, non-refoulement taisyklė arba e, kaip elgtis su pažeidžiamiausiamis grupėmis, pavyzdžiui, nepilnamečiais. Taip pat kalbama apie pagalbos priemonės asmenims, patiriantiems grėsmę jūroje ar išgelbėtiems asmenims. Daugelis čia esančių parlamentarų daugelį metų prašė parengti tokias taisyklės. Dabar jos yra pateiktos. Čia pasiūlyti pakeitimai sumažins grėsmę žmonių gyvybėms viduržėmio jūroje, o operacijas padarys veiksmingesnės. Pasiūlymo projektas yra labai labai ilgų ir sudėtingų diskusijų su valstybėmis narėmis ir ekspertais rezultatas. Pavyzdžiui, dėrėtasi su jungtinių tautų pabėgėlių komisaro ir kitomis tarptautinėmis institucijomis. Šios taisyklės numatys reikiamą operacijų stebėseną, nes e, toms operacijoms yra sutelktos didelės ES lėšos. Štai 12 straipsnėje Šengenų sienų kodekse komisija numato teisinį pagrindą. Ir čia kalbama apie sienų stebėseną, vykdant Šengeno operacijas, o ne patikrinimus prie sienos, kaip siūlo uh, minėti Europos parlamentas. Komisija yra atlikusi atliekusi ir alternatyvių techninių sprendimų vertinimą. Bet mes manome, kad dabartinis pasiūlymas e, yra toks, kuris nereikalauja e, peržiūros ir naujų diskusijų. Manytumėm, kad šio pasiūlymo patvirtintinimas jau vasarą leis pasiruošti sienų stebėjimo operacijoms, taigi siūlau nariams patvirtinti šias taisyklės, nereikalaujant naujų. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, gerbiama komisijos narė. Ponas Busutil, noriu pasakyti. Minutėlę prašyčiau lukterėti. Negalim dabar pradėti diskusijos, ponė Busutil, šitą temą. Jums suteikiu žodį, bet diskusijos nepradėkime. Gerbiamasis pirmininkė, du kalbėtojai sakė parlamente, E, kalba prieš, šios, prieš šią rezoliuciją, tačiau niekas nekalbėjo už jos prieimimą. Todėl aš manau būtų sąžininga, jeigu leistume parlamentarams pasisakyti ir už šią rezoliuciją. Jei skirtumėt man nors vieną minutę, aš pasakyčiau, kodėl Libe komitetas atmetė šias taisyklės ir kodėl mes pateikėme šią rezoliuciją. Priežastis labai paprasta. Mūsų teisės tarnyba du kartus pasakė, kad Europos komisija peržengė savo įgaliojimus pateikdama tokias taisyklės. Todėl mes jas atmetėme. Mes be abejonės norime tokių taisyklių. Aš pats esu iš valstybės, kuri, e, kuriai tokios taisyklės yra reikalingos. Tačiau nenorėtume, kad Europos komisija viršytų savo galės, todėl mes šią rezoliuciją turėtume paremti. Puiku. Señor Cashman, no. Señor Cashman, no vamos a abrir un debate, ya lo Pone Kešmanai, jau minėjau, kad diskusijos nepradėsime. Pone Kešmanai, diskusijos nevyks. Jeigu dėl darbo tvarkos, prašom, Bet kaip visada, jūs sakote, kad tik dėl tvarkos kalbėsit. Pirmininkė, kuo ilgiau ginčysimės dėl to, ką aš pasakysiu, tuo daugiau laiko išvaistysime. Aiškumo labui. Jeigu jūs balsuojate prieš šią rezoliuciją, jūs remiate priemonę, kuri leidžia sulaikyti žmonės jūroje. Jeigu balsuojate už, to neremete. Tik tai aiškumo dėliai tą norėjau pasakyti. Kągi, tada balsuojame. Kas už? Kas prieš? Priimta. Kągi, galime patikrinti elektroniškai. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Se ha alcanzado la mayoría cualificada queda. Nepasiekėme kvalifikuotos daugumos. Vadinasi, rezoliucija atmesta. Dabar pradedame balsuoti dėl ponios Jedreževskos pranešimo dėl 2011 m. biudžeto prioritetų. Trečiojo skirsniaus. 21 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas, vardinis, balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. 549 už priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas atkrenta. Dabar matome, kad ką tik atmetėme aštuntąjį pakeitimą. Todėl dabar balsuosime dėl trečiojo pakeitimo, sako pirmininkas, dviem dalimis. Vardinis balsavimas. Dėl pirmosios dalies balsuojame. Prašom pradėti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 556 pasisakė už. Antroji dalis pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Antroji dalis atmesta. 371 pasisakė prieš. 22 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas pakeitimas vardiniu būdu balsuojame. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 558 pasisakė už. 11 pakeitimas kas už prieš susilaikė atmesta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Dvidešimt ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Tryliktas pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta Atmesta. Penktas pakeitimas. Vardiniu būdu balsuojame. Pradedame. Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. 354 balsavo prieš. 14 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė Atmesta. 15. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 16. Pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Se cierra votación. Baigiame balsuoti. Priimta. 578 už. 17 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 18 už. Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. Patikrinkime kortelėmis. 18 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 383 pasisakė už. 25 pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta. 19 pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta Atmesta. 20. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 26. Pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 28 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar Patikrinsime balsavimą dėl pirmojo pakeitimo. Balsuojame elektroniškai. Pradedame. Baigiame balsuoti. Pirmasis pakeitimas priimtas 374 pasisakius už. 67 pastraipa, dvi dalys. Už pirmąją dalį, kas už kas prieš susilaikė priimta. Už antrąją dalį, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ir dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos projekto su pakeitimais. Vardiniu būdu balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta 558 už. Dabar, ponios ir ponai, turiu garbės Jums pranešti, kad šiandien turime svečių. Jie lankosi parlamente pagal parlamento programą. Tunizo parlamento delegacija, kuriai vadovauja ponas Tabarki, e, politinių reikalų komiteto pirmininkas Tai komitetas dirbantis politikos reikalais, žmogaus teisų klausimais ir išorės santykių reikalais. Norėčiau šiltai pasveikinti poną Tabarkį ir jo delegacijos narius šioje salėje. Noriu pabrėžti, kaip svarbu uh, mums priimti šiuos svečius. Tai pirmasis toks vizitas per penkerius metus. Europos parlamentas nuolat stebi ekonominę ir politinę situaciją Tunise su dideliu susidomėjimu. Mes, ES ir Tunisas e, palaikome labai gerus priekybos santykius. ES yra didžiausia Tuniso priekybos partnerė ir santykiai užmėgsti su Magreb šalimis e, bus e, įtvirtinti institucinę politinio dialogo bazę. Ten galėsime aptarti visus svarbiausius abiem pusėm rūpimus klausimus susijusius su demokratijos raida ir teisinės valstybės įtvirtinimu. Aš linkiu Jums geriausios kloties, o dabar periname prie ponios Triupel pranešimo. Biudžetinės gairės 2011 metams. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas Balsuosime dviem dalimis, kas už pirmą dalį, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, Kas prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos projekto su pakeitimais. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau. Pono Skota pranešimas dėl žemės ūkio produktų kokybės politikos. padarytas e, šioks toks pakeitimas visose kalbų variantuose. Balsuojame dėl antro pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Nepriimta. 411 prieš. Trečias pakeitimas. Vardiniu būdu balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 364 pasisakė už. Penktas pakeitimas – vardiniu būdu balsuojame. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 437 už. Taigi, ketvirtas pakeitimas tokiu būdu atkrenta. Ir mes balsuosime dabar dėl pirmojo pakeitimo vardiniu būdu balsuojame. Baigiame balsuoti. Atkrenta. 310 balsavo prieš. Dabar dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pono Gereros Solom pranešimas dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio besivystančiom šalims ir visomajam bendradarbiavimui. Ponas Gerero nori pasisakyti. Sí, gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui visiems, kurie padėjo rengiant šį pranešimą. Norėčiau pasakyti, kad 31 dalyje buvo pateiktas žodinis pakeitimas. Norėčiau jį perskaityti angliškai. Yra manoma, jog reikėtų peržiūrėti e, skolingų paskolų e, su e, paskolos paimtumis šalimis pagrindą ir vykdyti anticiklinę politiką, kad būtų galima sušvelninti krizės poveikį bei paskatinti skaidrių pastangų e, dėjimą siekiant pasitelkti arbitražą. Pirmininkas ponė Gerero, jeigu teisinga mūsų turima informacija, tai šis žodinis pakeitimas yra susijęs su 34, o ne su 31 dalimi. Taip, tikrai 34 pakeitimo antroji dalis tai būtų. Ar būtų prieštaravimų? pakeitimui, kurį pateikė ponas Gerero. Kai balsuosime dėl šios dalies, balsuosime jau su pono Gerero pakeitimu. Taigi, balsuojame dėl septintosios dalies, vardinis balsavimas, pirmoji dalis pradedam. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė, primta. Antroji dalis vardiniu būdu Pradedam balsuoti. Balsuoti baigėme. Priimta. 380 kolegų balsavo už. Dabar 22 dalis. Ponas Gerins turi žodinį pakeitimą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė teikiame žodinį pakeitimą, kuris yra susijęs su antraja dalimi. Norėčiau priminti, kad 22 daly yra kalbama apie bendrą valdyseną, o ne apie G20 sudėti. Nes iš G20 nėra nei vieno mažiausiai įsivyščiusių valstybių atstovo. Mes norėtume tą spragą užpildyti. Europos parlamentui siūlau tekstą, kuris kaip tik ir atspindi šį reikalavimą. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ar būtų prieštaravimų pono Gerinso žodiniam pakeitimui? Balsuosime dėl 22 dalies su pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Manau, kad atmesta, bet dar pasitikrinkim, nes nelabai aišku kol kas. Pradedam balsuoti. Se están marchando, ¿eh? ¿Has visto? No se van votación. Queda aprobado por dos. Priimta. 282 kolegoms balsavus už. Dabar balsuosime dėl 23 dalies, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 31 dalis iš dviejų dalių. Balsuojame dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Pradedam balsuoti dėl pirmosios, 30, dėl pirmosios dalies, 31 dokumento dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. 287 kolegos balsavo už. Dabar balsuojam dėl antrosios dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti. Se cierra votación. Baigėme balsuoti. Antroji dalis yra patvirtinta. 289 kolegams balsavus už. 34 dalis su žodiniu pono, pono Gerero pakeitimu. Ponas Konbendit, prašau žodžio. Pone pirmininkė, ką tik buvo plojama Tuniso delegacijai. Ar galėtumėt pakviesti Tuniso delegaciją? sureaguoti, kad Taufik Bendrik būtų išlaisvintas e, pagaliau, nes aš manau, kad to norėtų visas mūsų Europos parlamentas. Man nebeteks to daryti, sako pirmininkas, nes jūs paraginote imtis žygių šią linkmę. Dabar balsuosime dėl 34 dalies su žodiniu pono Gerero pakeitimu. Pirmoji dalis. Kas už? prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar, dabar turime balsuoti, sako pirmininkas. Ir grįžtame 34 dalies. Dėl antros dalies balsuojame vardiniu būdu, tikrinamės. Se cierra la votación. Baigiam balsuoti. 345 kolegos balsavo už patvirtinta. 36 dalis iš dviejų dalių, kas už pirmąją, prieš, susilaikė primta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime dėl antrosios dalies. Pradedam balsuoti. Se cierra votación. La segunda. Baigėme balsuoti. Antroji dalis taip pat patvirtinta. 294 kolegoms balsavus už. 45 dalis už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 51 dalis už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 58 dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos siūlymo, kas už. Dėl viso siūlymo, kas už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Rezoliucijų siūlymas yra priimtas pritarus 283 kolegoms. Pasamos, pasamos a votar el informe del señor Cicluna. Ir balsuosime dabar dėl pono Siklūnos pranešimo. Ponas Svoboda nori tarti žodį. Ponas Svoboda, ponė pirmininkė, dėl vedimo tvarkos. Džiaugiuosi, kaip vyko balsavimas, tačiau tai buvo iniciatyvinis pranešimas ir buvo sustėta dėl kitos procedūros. Leidome balsuoti individualiai dėl iniciatyvinių pranešimų, tačiau reikėtų tai išsiaiškinti, nes regis tokia praktika gali įsigalėti ateityje. Reikėtų, kad konstitucinių reikalų komitetas išsiaiškintų dėl, šio, dėl šios darbo daus e, taisyklių e, formuluotės, nes paskui gali kilti neiškumo ateityje. Sí, señor Svoboda, sí, sí se puede hacer. Pirmininkas, ponė Svoboda, na taip, galima e, balsuoti iš dalies dėl atskirų dalių, tačiau to turi pareikalauti frakcijos. E, darbo vidaus tvarkos taisyklės, žinoma, irgi galima peržiūrėti prireikus, bet turi būti tok, toks pagėdavimas. O dabar balsuosime dėl pono Siklūnos pranešimo. ECB e metinė ataskaita 2002 metus. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsavimus baigėme. taryba apsisprendė dėl bendros pozicijos pirmo svarstymo metu, rem, remintis komisijos poziciją. Šios sesijos metu ta pozicija bus pateikta ir nuo rytojus prasideda tas trijų mėnesių laikotarpis, per kurį Europos parlamentas dėl to turės pateikti savo nuomonę. Šios sesijos protokolas bus teikiamas tvirtinimui parlamentui kitos sesijos pradžioje rezoliucijas priimtas perduosime atitinkamiems organams. O dabar pereiname prie balsavimų paaiškinimo. Dėl Čigonų aukščiausių lygių susitikimo ponas Pasko turi žodį, prašau. Ďakujem za slovo, vážený pán e, predsedajúci. E, prijatý návrh uznesenia Európskeho parlamentu o druhom Európskom samite o Rómoch